Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen. Prašom susėsti, ponios ir ponai. Ja, wir wissen Bescheid. Meine Damen und Herren. Ponios ir ponai. Dėl programinės įrangos klaidos e, savo vietose nerasite įprastinių vardų. E, tiesiog atsisėskite paprastai, kur sėdite, tačiau ten pamatysite ne savo pavardę mes pasistengsime kiek įmanoma greičiau pašalinti šitą klaidą. E, tačiau e, jeigu jūs nenorite atsisėsti į tą vietą, kur yra ne jūsų vardas parašytas, tai tiesiog paieškokite tos vietos, kur yra parašytas jūsų e, vardas ir pavardė. Tačiau tai darykite vėliau. Marijas. Marijas pirmininkė. Kalba eina ne tik apie vietas. Aš įdėjau savo kortelę. Tačiau vis tiek matau, kad ten kažkieno kito pavardė. Tad netgi jeigu įdedi savo kortelę, gali ją įdėti į bet kokią vietą.